E, taip pat, kadangi buvo e, ypatingi pageidavimai, e, mes paraginome Birmą laikytis žmogaus teisų komisijos rekomendacijų. Taip pat parengėme rezoliuciją dėl teisinės teisės viršenybės Rusijoje. E, čia mes kalbame apie e, veiksmus e, nukreiptus prieš MVO ir žmogaus teisų aktyvistus. Taip pat mes e, išreiškėme savo susirūpinimą, kad Rusijos nevyriausybinės organizacijos ir užsienio institucijų atstovai yra e, vadinami užsienio agentais. Taip pat aptarėme šią situaciją mūsų komiteto, paskutinėme mūsų komiteto posėdėje, kur, kuomet buvome sutikę su Rusijos delegacija. Taip pat mes kalb, e, iš, išreiškėme savo e, pasipiktinimą dėl to, kad yra. E, kad veiksmai, e, teismai veikia, e, kad veiksmų procesai, e, teismų procesai yra politiškai motivuoti ir tai rodo Magnitskio ir kitos bylos. Toliau mes raginame tarybą patvirtinti Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl žmogaus teisų situacijos Rusijoje. Ir e, mes e, raginame visus tuos, kurie e, dirba Rusijoje, ginti žmogaus teises ir kad e, visos ES institucijos pasiūstų bendrą žinę dėl žmogaus teisų situacijos Rusijoje. Toliau kita rezoliucija e, kuri buvo patvirtinta e, ypatingos skubos tvarka, aš ją pakomentuosiu vėliau. E, toliau taip pat buvau susitikusi su žurnalistais nes Europos parlamento spaudos tarnyba surengė seminarą e, žurnalistams, kuriame buvo kalbama apie Europos institucijų e, vaidmenį remiant demokratiją, žmogaus teises ir nuomonės laisvę per dviejus metus po arabų pavasario įvykių. E, taip pat e, aš lankiausi 11 e, tarp, 11 tarp parlamentinėme susitikime tarp Europos parlamento ir Saudo Arabijos Ašūra atstovų. Buvo labai įdomu pasikeisti nuomonėmis dėl tam, tam tikrų žmogaus teisų klausimų ir mes galime pasvarstyti, kaip mes į tarp parlamentinį bendradarbiavimą galėtume įtraukti žmogaus teisų klausimus. E, AFET komitetas šiuo metu rengia pranešimą dėl Saudo Arabijos ir įvertinant Saudo Arabijos teisingumo ministro vizitą, reikia paminėti, kad mes ilgai su juo diskutavome Ir taip pat ilgai diskutavome ir su Ašūra, tai yra parlamento nariais, ir tas diskusijos buvo iš tiesų labai tokios sąžiningos, atviros. Mes kalbėjome apie e, teisinę valstybę ir apie moterų teises Saudo Arabijoje. E, Manau, kad mes ir toliau e, turėtume tęsti tokias diskusijas, rengdami minėtą pranešimą ir turime e, tęsti diskusijas taip pat ne tik čia, bet ir Saudo Arabijoje. Taip pat buvau susitikusi su Omano nacionalinės e, žmogaus teisės komisijos atstovu, ponu Musalem Elmas Sahani. Jis yra. E, užsienio reikalų komiteto pirmininkas ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininkas, o tie komitetai yra atsakingi už žmogaus teises, o mano nacionalinėme parlamente. Tas sustikimas taip pat buvo labai įdomus. Jį lydėjo ponas Saudi Ali Aldžabri, kuris atstovavo Omano nacionaliniai žmogaus teisų komisijai. Ir man tikrai padarė įspūdį, kaip aktyviai veikia ta nacionalinė žmogaus teisų komisija. Ir e, jie, e, ta komisija atkreipia dėmesį tam tikrus atvejus visuomenės į tokius klausimus kaip migrantų darbuotojų situacija ir e, spaudos laisvė. E, iš tiesų buvo labai ir jie buvo labai suinteresuoti e, pokalbiai su ES ir aš tikiuosi, kad įvairūs, įvairios e, Europos parlamento tarnybos galėtų e, suteikti mums daugiau e, techninės pagalbos ir, ir atitinkamos pagalbos žmogaus teisų e, institucijoms. E, taip pat buvau susitikusi su Herman Van Hebel, jis yra e, tarptautinio baudžiamųjų bylų tribunolo pirmininkas, atsiprašau, kancleris. E, ir jis yra tikrai labai patyręs darbuotojas šioje srityje ir manau, kad bendradarbiavimas tarptautinių baudžiamųjų bylų tribunolų mes turėtume vertinti labai rimtai. Jis pabrėžia, kad mes turėtume gilinti e, bendradarbiavimą, ypač kalbant apie e, aukų, e, nusikaltimo aukų apsaugą ir apie laisvės atėmimo bausmių taikymą ir atitinkamų dokumentų dėl to pasirašymą. Taip pat buvau susitikusi su ponu David Tolbert, jis yra E, pereinama laikotarpio teisingumo centro atstovas, tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri e, e, tyria pereinamą laikotarpio valstybių teisinę situaciją ir taip pat e, labai svarbu e, čia pabrėžti EIVT ir ES vaidmenį ir pasa, pabrėžti, kad šitas pereinamo laikotarpio teisingumas E, turėtų būti įtrauktas į e, mūsų diskusijas ir rengdami savo ateities pakomitečio posėdžius turėtume e, stengti stebėti, kaip, kokie procesai vyksta tose pereinamo laikotarpio šalise, kaip įgyvendinama teisė tenai. Tiek yra mano pirmininkės pastabų. Dabar galime pereiti prie kito mūsų darbo atvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis dėl žmogaus teisų rytų partnerystės šalyse. Šiandien mes aptarsime žmogaus teisų situaciją e, savo e, šalyse partnerėse ir ypatingą dėmesį skirsime Baltarusijai ir Azerbaidžianui. Kitos e, Situaciją kitose šalyse mes aptariame gana dažnai, pavyzdžiui, kad ir AFETO komitete neseniai kalbėjome apie Moldovą, apie Ukrainą e, AFET komitete. E, taip pat e, kalb, apžvelgėme šitą šalis partnerystės bendradarbiavimo komitete ir taip pat E, buvome surengę klausimus su naujuoju e, Moldovos delegacijos, ES delegacijos Moldovoje vadovu. E, tie klausimai įvyko AFET komitete. Šiandien aptarsime Baltarusiją ir Azerbaidžaną. Manau, kad pradėsime nuo Baltarusijos. Baltarusija yra klausimas, kurį mes dažnai nagrinėjame savo žmogaus teisų pakomitečio darbo tvarkiai. Iš tiesų, Baltarusija Baltarusijoje, Baltarusijos įvykiai kelia susirūpinimą. E, mums kelia susirūpinimą žmogaus teisų situacija e, Baltarusijoje ir mes bandome e, skatinti dialogą su pilietinė visuomenė, skatinti Baltarusijos modernizavimą ir gerinti jos santykius su Europos Sąjunga. Europos Sąjunga nuolat ragina paleisti, reabilituoti visus politinius kalinius. Taip pat e, pabrėžia, kad e, reikia baigti represijas prieš opozicijos narius. Užsienio reikalų komitete neseniai buvo parengtos rekomendacijos neseniai buvo išnagrinėtos ES pol, e, politinės rekomendacijos santykiuose su Baltarusija. Pranešėjas šią temą yra ponas Paleckis. E, džiaugiamės, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. E, toliau jungtinių tautų specialusis atstovas Baltarusijoje, ponas Harači. Mes su juo turėjome galimybę susitikti Ženevoje praėjusį pavasarį. kalbant apie žmogaus teisų komitetą, e, Ženevoje buvo balsuojama dėl, situaci, dėl rezoliucijos dėl situacijos Baltarusijoje ir buvo paskirtas specialusis e, įgaliotinis Baltarusijos klausimams, jo mandatas buvo pratestas dar vieniems metams. Žvelgiant į tas ataskaitas ir tuos pranešimus ir išvadas, E, kuriuose yra sakoma, kad ir toliau yra pažeidžiamo žmogaus teisės Baltarusijoje ir tai daroma nuolat ir sistemingai e, ir taikomos įvairios priemonės. Manau, kad mes dabar iš jūsų išgirsime kažką šią temą. Taip pat norėčiau padėkoti e, poniai Ashton ir komisarui Fiulė e, už tai, kad jie pasmerkė e, du atvejus, kuomet buvo žmonės nuteisti mirties bausme praėjusią savaitę Baltarusijoje. Dabar norėčiau pasveikinti mūsų ekspertus ir e, svečius. Atleiskite. I can't speak Russian. Okay. So, we have uh, with us Mr. Taigi, taigi, mūsų svečiai yra ponas Vladimir Lapkovič, E, jis yra Viezna žmogaus teisų centro vadovas. Ponas Lapkovičius yra patyręs žmogaus teisų e, aktyvistas, jis žino, e, kokia yra žmogaus teisų situacija, jisai pats remia mm, žmogaus teisų pažeidimų aukas, jisai pats buvo nuteistas, nes Aleks Belitski Viezna E, pirmininkas iki šiol yra kalinamas, kaip mes visi žinome. Mes išgirsime apie politinių kalinių situaciją, e, taip pat e, kalbėsime apie jungtinių tautų ir ES politiką taikomą Baltarusiai. Toliau Elena Tolkačeva yra kita mūsų kalbėtoja. Ji yra e, teisinės transformacijos centro valdybos narė. Tai yra nepelno siekianti organizacija, kuri nagrinėja teisinius ir žmogaus teisų klausimus. Ji kalbės apie situaciją Baltarusijos teismų sistemoje ir apie e, pilietinės visuomenės e, situaciją, apžvelgs paskutinius e, priimtus Baltarusijoje įstatymus ir e, galbūt jūs galėsite pakomentuoti ir ombudsmeno e, tarnybą Baltarusijoje. Iš pradžių suteiksiu žodį ponui Lapkovičiui. Jeigu norite girdėti vertimą iš rusų kalbos, į rusų kalbą jūs turite įsijungti septintą kanalą. Dobrą dieną, važiavame kolegiją. Labadiena, gerbėjai kolegos. Aš kalbėsiu rusų kalbą, nes kitų atveju negalėčiau jums pertikti tai, ką norėčiau pasakyti. Anglų kalba nepavyktų man to padaryti. Aš esu teisės saugos centro Vesna e, centro atstovas ir nemažai mūsų veikėjų ir dabar yra nuteisti laisvės statymo bausmenimis ir laikomi teismuose. Mano pasisakymas vienu ar kitu atveju E, bus susijęs su pono Paleckio pranešimu ir taip pat dokumentų projektais, kurie buvo patikti ponui Paleckiui. Aš juos taip pat paliesiu. Pirmiausia, kadangi buvau paprašytas, aš apibrėšiu situaciją, žmogaus teisės situaciją Baltarusijoje. Dabartinė padėtis yra tokia, kad yra sisteminė žmogaus teisų krizė Baltarusijoje. Ta krizė gilėja Mes negalime kalbėti ne, ne, ne apie jokį pažangos aspektą, jokia kryptimi. Labai aštrios problemos išlieka tai, kad tebėra politiniai kaliniai Baltarusijoje. Ir tai mums kelia didžiulį susirūpinimą. Didžiulį susirūpinimą kelia nusikalstamas procesas, baudžiamasis procesas Vitepske E, prieš Gaidukovą, kuris yra kaltinamas valstybės išdavimu. Aš taip pat netmetu galimybės, kad priklausomai nuo teismo sprendimo, kuris bus kitą savaitę paskelbtas, mes galėsime jau kalbėti apie 12 politinių kalinių. Ir 2013 metai taps metai, kai politinių kalinių skaičius gali padidėti. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tris mirties bausmes, nuosprendžius, kurie buvo paskirdi Baltarusijoje per kelis pasarausius mėnesius. Ir visiškai tikėtina, kad Baltarusija ir toliau naudos mirties, bau, mirties nuosprendį kaip bausmės formą. Ir šiuo atveju dėja yra tokia padėtis, kai faktiškai nuo pono Paleckio atvykimo ir jo pranešimo projekto, kuris šiuo metu yra rengiamas, jau reikėtų keisti tą pranešimą, nes jau yra paskelbti trys mirties nuosprendžiai, jie dar nėra įteisyti, bet jau jie yra paskelbti. Jie dar nėra įvykdyti tie nuosprendžiai, bet jie yra paskelbti. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad žmogaus teisų padėtis negali būti matuojama kokiais nors kiekybiniais rodikliais. Pavyzdžiui, 12 metais 2000 žmonių buvo nuteista, e, patraukti administracinė atsakomybė 11 metais 800. Situacija susijusi žmogaus teisėmis turėtų būti vertinama sistemiškai. Tai yra, kiek pilietinė visuomenė, Baltarusijos piliečiai galėtų e, naudoti savo pilietinėmis teisėmis, kiek yra laisva spauda, nes Baltarusijoje jinai visiškai neturi laisvės, kiek yra laisva galimybė reikšti pilietinės, rengti pilietinės akcijas, e, naudotis teisę į taikų protestą. 2012 metais Baltarusijoje, 11 metais Baltarusijoje buvo pakeisti įstatymai, kuriais visiškai draudžiami, draudžiamos teis, taikios protesto akcijos. Pagal mūsų statistiką 99 procentai 90 paraiškų renkti viešas politinės akcijas yra uždraučiama Baltarusijoje. Taigi yra tokia padėtis, kai iš, apskritai šalyje, šalyje legaliai yra surengiamos tik dvi ar trys protesto akcijos per metus. Todėl, kad 12 metų ir 11 metų statistikos lyginimas, kuris pateiktas pono Paleckio uh, E, pranešime, tai negali būti tas rodiklis, kuris rodytų, ar gerėja ar blogėja situacija su žmogaus teisėmis. 2011 metais buvo labai paaištrėjusios e, represijos susijusios su 2010 metais, e, vyko masinės protesto akcijos 2012 metais, o dėja dabar to nebėra. Tai yra susijęs su tuo, jog egzistuoja totali baimė Baltarusijos visuomenės, represijos, kurios vyko 11-12 metais, visiškai paralyžiavo galimybę vesti masinės protesto akcijas, renkti tokias akcijas. Ir kaip to pasiekmi, žinoma, sumažėjo represijų skaičius iš vyriausybės pusės. Tačiau tai nėra politinė valia šio laikinio Baltarusijos režimo, kuris supranta neigiamą poveikį represijų uh, represijų poveikį piliečių atžvilgių. Tai yra tiesiog faktas, kuris rodo, jog sumažėjo piliečių aktyvumas, opozicijos aktyvumas. Taip pat e, dabar yra tokia padėtis, kad per pastaruosius pastarą laiką nebuvo užregistruota jokia nauja mm, viešoji organizacija. Apie dešimt organizacijų buvo, jų prašymas buvo atmestas registruotis, taip pat teisė renkti uh, su, asociacijas, burtis į asociacijas ši teisė taip pat yra mm, uždrausta. Ir tai labai riboja visuomenės politinį spektrą. Mes ir toliau matome spaudimą teisių gynėjų. Centras Vesna 12 metais buvo konfiskuotas iš mūsų, mūsų biuras Ir buvo teismo procesas Aleksiui Beleiskiui, mūsų lyderiui, e, pradėtas, jis šiuo metu yra kalėjime. Daromas spaudimas ir kitiems politiniams lyderiams. Mes negalime kalbėti apie 2012 metus kaip apie pagerėjimą santykių į politinius kalinius, nes 2012 metai būdingi tuo, jog buvo beprecedentinis spaudimas daromas politiniams kaliniams ir labai pablogėjo re, režimas bausmės atlikimo. Abduhovičius, Statkevičius, Det, Detka. Statkevičius buvo prezident, kandidatas į prezidentus prezidento rinkimuose ir visi politiniai kaliniai vienu ar kitu mastu patiria spaudimą, kartais netgi taikomi kankinimai ir nežmoniškas elgesys. Daugelis politinių kalinių negali, neturi teisės į susitikimus, matyti su savo giminėmis. Negalima gauti maisto e, siuntinių ar daiktinių perdavimų iš giminių. Panašios sankcijos taikomos ir kitiems politiniams kaliniams. 2012 metais vienas iš politinių kalinių, kuris buvo pagal amnestiją Lukošenkos malonės dėka buvo išleistas į laisvę. Jis buvo nuteistas e, trijų mėnesių kalėjimo arešto ir mes tai siejame e, šį nuosprendį jau jis atbuvo šitą bausmę ir laisvėje, mes tai siejame su jo politinė veikla po 2011 metų malonės suteikimu, kai jis buvo išleistas į laisvę. Šis jaunas aktyvistas jau dabar yra stebimas Baltarusijos policijos ir jau dabar jam yra taikomos disciplinės bausmės, kurios gali vėlgi paskatinti tai, kad jis vėl bus uždarytas į kalėjimą. Visi tie faktai rodo, jog žmogaus teisų padėtis blogėja. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai atkreipti dėmesį į tai, į du aspektus pono Paleckio pranešime. Pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį, jog pranešimo tikslas, kuris nurodytas tame pranešime, yra pagerinti santykius su Baltarusija. Man atrodo, jog akcentas turėtų būti perkeltas į kitą pusę. Tikslas yra ne santykių su oficialiaja Baltarusija pagerinimas, o tikslas yra žmogaus teisų padėties Baltarusijoje gerinimas. Ir tai yra tikrai visiškai du skirtingi požiūriai ir visiškai skirtingi akcentai. Taip pat labai svarbu, svarbus dar yra kitas momentas. Lukašenka 11 metais areštavęs daugiau ne 50 žmonių, šiuo metu mes turime 11 politinių kalinių, atmetė reikalavimų, e, iš, reikalavimus iš Europos parlamento patikti 2008, 2009 ir 2010 metais politinių e, kalinių e, išleidimas į laisvę ir reabilitavimas turėtų būti esminis reikalavimas. Reikia grįžti prie tų reikalavimų, kurie buvo anksčiau buvo pateikti Europos parlamento. Reikia pakeisti represinį ir baudžiamąjį kodeksą, e, teismų sistemą reformuoti, pakeisti rinkimų teisės. Būtent tai turėtų būti tolesni ES reikalavimai o ne tai, kad išleidus politinius kalinius į laisvę Baltarusija, kurioje, kurioje e, yra vis dėlto pažeidžiam žmogaus teisės, kad ta šalis bus reabilituota. Ačiū. Thank you very much, Mr. Lep. Ačiū, ponai Lepkovič. Dabar ponia Tonkačeva. Уважаемая госпожа председатель, э, Гербема. Норит, прошу. Dėkuoju. Ačiū už šią puikią galimybę dalyvauti komiteto posėdėje. Norėčiau pradėti nuo to, kad e, vertinant situaciją, e, kurią nušvietė ponas Lapkovičius ir kad nesikartočiau ir sustelkčiau į pačias svarbiausias tezas, aš savo kalbą sutelkiau į e, mūsų bendradarbiavimo galimybės ir tos gal, bendradarbiavimo tarp Baltarusijos e, žmogaus teisų, žmogaus teisų organizacijų, nevyriausybinio organizacijų bendradarbiavimo ir veiklos galimybės yra tikrai labai ribotos, tačiau galėtume plėtoti tas galimybės e, stengdamiesi pagerinti bendrą žmogaus teisų situaciją Baltarusijoje. Ir dabar yra tokia situacija, kai beveik užbaigti du stambus darbai. Tai yra pono Harašti, e, specialaus jungtinių tautų e, Baltarusijai, e, skirt, kai Baltarusijos klausimais pranešėjo Ir e, Ir taip pat ataskaita, kuri buvo pateikta, e, taip pat skirta Baltarusijos klausimai, tačiau e, dėl Baltarusijos e, žmogaus teisų apsaugos e, situacijos e, e, nuomonės gana skiriasi ir taip pat nuo nuomonės, dėl tos nuomonės skiriasi ir kalbant apie pačią situacijos patį įvertinimą ir tolesnius veiksmus. Yra rengiamas vertinimo dokumentas, kurį rengia ponas Paleckis. Reikia atkreipti dėmesį, jog ponio Paleckio pranešimo E, projektas iššaukė labai aktyves diskusijas e, Baltarusijoje, žmogaus teisų aktyvistų e, organizacijose. Ir taip pat buvo išreikšta ir gana rimta kritika. Mes dėkingi ponui Paleckiu už tai, kad jis atvirai vertino tų įvairių kritikos punktų uh, diskusijas tais įvairiais e, e, kritikos punktais ir, ir tą kritiką, kurią išreiškė Baltarusijos nevyriausybinės organizacijos. Ir du esminiai aspektai e, atspindi tą esminę kritiką iš Baltarusijos pusės susijęs su ponio Paleckio pranešimu. Pirmiausia, tai yra metodinis bandymas sulyginti žmogaus uh, E, teisių padėtį ir ją įvertinti lyginant su e, kriziniu momentu, tai yra 2010 gruodžio mėnesiu. Mes manome, kad metodinė prasme tai nėra teisingas e, požiūris, stengiantis įvertinti dabartinę situaciją, žmogaus teisų situaciją, remiantis kriti, to kritinio momento vertinimu. 53 politiniai, potencialus po, po, politiniai kaliniai 2010 metų politinių kalinių situacija negali būti pagrindas įvertinimui dabartinės situacijos, kai mes turime 11 politinių kalinių ir e, kad tai būtų vertinama kaip bendros situ, žmogaus teisų situacijos Baltarusijoje pagerėjimo. Tai yra klaidingas požiūris, metodologinių požiūrių. E, taigi, vertinti žmogaus teisų padėtį ir, ir lyginant ją su, e, e, su 11 metų, atsiprašau, 10 metų gruodžio mėnesių nėra metodinė prasme teisingas požiūris. E, tai yra tokia viena esminė kritinė pastaba dėl pono Paleckio pranešimo. Kita pastaba yra ta, jog mes dažnai ilgai svarstysime šį klausimą ir suksimės, mūsų nuomonė suksis E, diskusijos suksis apie tai, kad tiek Baltarusijos viduje, tiek ir tarptautiniu lygmeniu vykstanti diskusija yra sutelkta į klausimą, kokiu būdu Europos politika, Europos Sąjungos politika gali būti keičiama plėtojant bendradarbiavimo su Baltarusijos vyriausybė galimybės e, politinių kalinių klausimo fone. Žinoma, aš nieko naujo nepasakau ir neįnešu į dabartinę diskusiją, tačiau norėčiau pasinaudoti e, galimybę, man suteikto žodžio galimybę ir pasidalinti su jumis e, mūsų žmogaus teisų aktyvistų, žmogaus teisų apsaugos organizacijų vieningos nuomonės aspektai, aspektus atskleisti. Kadangi e, manau, kad jų požiūris yra esminis e, e, metodas, kurio reikėtų remtis. Mes norime, jog būtų ES būtų panaikinti bet kokią apribojimą išsaugoti apribojimus tol, kol nebus paleisti politiniai kaliniai. Tai yra e, politi, or, Baltarusijos e, žmogaus teisų organizacijų nuomonė yra tokia, kad mes negalime e, įvertinti mūsų žmogaus teisų situacijos pag, Baltarusijoje kaip pagerėjusios, jeigu remiantis ES priimtais politiniais sprendimais, plėtojant partnerystę su oficialiuoju Minsku jokia, e, jeigu jūs spręsite kitaip, jūs aišku už tai atsakote politiškai, tačiau su žmogaus teisų apsauga ir situacija e, jokio pagirėjimo mes negalime e, matyti. Kaipgi būtų galima padidinti mūsų bendradarbiavimo galimybės? Pirmiausia, mes manome, jog pono Harašti specialaus pranešėjo veikla yra ger, geras atspirties taškas toliau stebint žmogaus teisų situaciją Baltarusijoje. Ir mes džiaugtumėmės, jeigu jūsų bendradarbiavimas su e, šio e, žmogaus, šio asmens e, tarnyba būtų padidintas, pagerintas, kad būtų sistemiškai keičiamasi informacija apie žmogaus teisų padėtį Baltarusijoje. Taip pat mes manome, kad jeigu jūs savo ruoštų toliau uh, reikalausite, kad ponas Harašti turėtų teisę tiesiogiai gauti, e, e, gauti leidimą tiesiogiai e, vykdyti, vykdyti savo darbą Baltarusijoje, tai bus tikrai geras signalas ir padidins jo galimybės. Ir trečia mūsų m, pozicija, į kurią norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, ir užbaigti savo pasisakymą yra ta, jog remiantis rezoliucija, kuri buvo priimta praėjusią savaitę, Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje ir e, reikalaujant Baltarusijos teisėskos institucijų, atsiprašau, žmogaus teisų institucijų, e, e, institucijoms reikalaujant, mes manome, jog žmogaus e, e, žodžio laisvės specialaus pranešėjo žmog, žmogaus teisų aktyvistų klausimams specialaus pranešėjo reikia. E, taikaus tokių susibūrimus, e, jungimus į asociacijas pranešėjo e, ir kit, kit, tai yra tie svarbus, svarbios funkcijos jungtinių tautų kontekste ir tos funkcijos yra suteikiamos žmonėms, specialiems įgaliotiniams, kurie turi galimybę bendradarbiaudami su Baltarusijos vyriausybė ir nevyriausybinėmis organizacijomis daryti rimt kitus e, analitinius darbus, susitelkdami į žmogaus teisių padėtį. Visos tos specialios procedūros ir komisijos yra pateikusios prašymą dalyva, e, e, dalyvauti darbe e, Baltarusijos teritorijoje, tačiau Baltarusijos vyriausybė iki šiol nedavė to, to, tokios galimybės šiems specialiems pranešėjams nuvykti į Baltarusiją. Tad mes norėtume paprašyti, kad jūs reikalautumėte, kad remiantis jungtinių tautų procedūromis, verti, vertinant detaliai situaciją, reikia turėti detaliai vertinti situaciją Baltarusijoje ir e, jungtinių tautų atitinkami atstovai galėtų keliauti į Baltarusiją ir vertinti tą situaciją ir atlikti analizę. Um, kol kas dar nebuvo, specialus įgaliotinis dar nepatiteikė savo pozicijos ir savo ataskaitos apie teisėjas saugos e, pareigūnų darbą Baltarusijoje, nes jis, jis to dar nepadarė, bet mes tikimės, kad tą padarys, bet jis tam e, darbui atlikti turi atvykti į Baltarusiją. Mums reikia, kad šis specialusis pranešėjas dirbtų šalies viduje kad jis įvertintų e, e, teisės saugos sistemą. Aš manau, kad jums tai taip pat būtų labai naudinga, kadangi daugybė klausimų, kurie yra, kyla, kyla tarptautiniai bendryjei, yra susiję būtent su kritika išreikšta e, teisės saugos darbui Baltarusijoje. Dėkoju. Thank you, madam. Dėkoju poniai Tonkačevai. Iš esmės mes labai glaudžiai bendradarbiavome su įvairiomis jungtinių tautų žmogaus teisų tarnybomis. Jūs e, e, paprašėte, kad būtų paskirtas e, specialus įgaliotinis, specialus pranešėjas teismų nepriklausomumo tema. E, mes galime to siekti, bet čia turėsime bendrauti su jungtinių tautų atstovais čia. E, ir mes dažnai susitinkame čia savo pakomitetyje su atitinkamais jungtinių tautų pranešėjais. Pone Palecki, jūsų pranešimas buvo perskaitytas, buvo pateikta tam tikrų rekomendacijų. Prašau, gal jūs norite pasakyti savo nuomonę? Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes netyčia. E, taip atsitiko, kad po dviejų valandų turėčiau išskristi. Norėčiau padėkoti svečiams iš Minsko už jų, už jų atvirą ir sąžiningą vertinimą mano pranešimo projekto ir norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasiūlymus, taip pat norėčiau padėkoti Jelenai Tonkačiovai už jos visas pastabas, kurias jinai man atsiuntė. Ir norėčiau pasakyti, kad jų dauguma atsispindės pranešime. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad kai prieš pusę metų pradėjau darbą ties šio pranešimu, aš jau tada svartau, kad tai yra praktiškai neįmanoma misija. E, dėl to, kad Europos parlamentas per pastaruosius 19 metų, kuomet valdžioje yra Lukašenka, e, nuolat reagavo į blogas žinias iš Minsko ir kitų e, Baltarusijos miestų, reagavo į nesažiningus rinkimus, į areštus, bet nebuvo jokio dokumento, kuriame būtų e, buvę bandoma atsakyti, ką būtų galima padaryti, kokią strategiją būtų galima taikyti, kaip būtų galima bandyti pagerinti situaciją. Andrėja Horov, e, man atrodo, jis norėjo atvykti, bet neatvyko. A, jis yra. Puiku, malonu jūs matyti. E, e, man būtų įdomu Man buvo įdomu susipažinti su jūsų pastabomis dėl pranešimo projekto. Jūs pastebėjote labai svarbų dalyką, kad situacija Baltarusijoje yra tokia sudėtinga, kad yra praktiškai neįmanoma viename ar trijose puslapiuose atsakyti į visus klausimus. Ir praktiškai uh, mes manome, mes, aš sakydamas, mes turiuomenį save ir savo kolegas, mes turime e, e, elgtis taip, būtų tokios trys galimybės. Visų pirma, nieko nedaryti, pirma situacija būtų tokia, e, sustabdyti sankcijas ir, ir nieko neveikti. Toliau antra galimybė būtų padidinti, sustiprinti, sugriežtinti sankcijas. E, E, ir boikotuoti e, Baltarusų oficialios valdžios atstovus. Ir trečioji galimybė, kuri galbūt būtų pati sudėtingiausia, e, būtų tokia, kalbant apie politinių kalinių paleidimą. Ir jeigu bus kažkokie pastebėti bandymai e, daryti reformas, jeigu bus paleisti politiniai kaliniai, bandyti pradėti dialogą su Baltarusija. Manau, kad e, e, opozicija, mes čia kaip tik susitikome su žmogaus teisų organizacijų atstovais ir mes turime tikrai padėkoti tiem žmonėms, kurie dirba šį svarbu darbą tokioje neįmanomoje situacijoje, tačiau reikia pasakyti, kad opozicija yra atsidūrusi taip pat labai sudėtingoje situacijoje ir e, jų nuomonės taip pat išsiskiria. Aš atsimenu, kai prieš dvi savaitės buvome susitikę e, Euronet asamblėjoje su opozi Baltarusijos opozicijos atstovais, kai kurie e, žmonės iš opozicijos net nenorėjo bendrauti tarpusavyje. nes jų nuomonės taip išsiskyrė ir jie vieni kitus žiūrėjo kaip į priešus. Iš tiesų tai nėra gera situacija. Taigi buvo neįmanoma parengti dokumento, kuris tenkintų visus. E, bet kokiu atveju aš e, pritariu abiems kalbėtojams ir poniai Lapkovičiui ir poniai e, Tonkačiovai ir šiame projekte buvo padaryta viena klaida. E, vertinant grinai statistinę situaciją, tarsi situacija ir pagerėjo, bet turint omenyje e, tuos metodus, kuriais buvo pasiekta to tariamo pagerėjimo, tai negalima to laikyti pagerėjimu. Ir aišku, aš ištaisysiu, jau ištaisiau e, tai savo pranešime. Taip pat e, mes e, gavome apie 300 pakeitimų šiam pranešimui. E, aš pats pateikiau 50 pakeitimų. Mano kolegos, čia kaip tik matau pona Protaševičių, pona Wernerį Šulcą, kurie taip pat pateikė daug pakeitimų, Liboras Rūčiakas pateikė daug pakeitimų. Aš manau, kad tai yra puiki galimybė Baltarusijos pilietiniai visuomeniai E, suprasti, kaip vyksta darbas Europos parlamente. Tai bus, nebus mano pranešimas, tai bus 26 parlamento narių pranešimas. 26 parlamento nariai pateikė pakeitimus ir e, mes e, pažiūrėsime, kaip politinės frakcijos reaguos į tuos pakeitimus, į tuos pasiūlymus. Ir tikiuosi, kad Nepaisant tos situacijos, jūs žinote, kad, e, kad e, e, Werneris Šulcas, pavyzdžiui, gerai žinotų šitą išsireiškimą. Pokyčiai per priartėjimą, per, per, per suartėjimą yra toks vokiškas posakis. Tai yra e, e, Tai buvo e, bonos politika prieš 40 metų ir ta bonos politika padėjo pasiekti e, pokyčių ne tik VDR, e, bet ir visame buvusiame sovietinėme bloke. Todėl galbūt yra svarbiau netaikyti tokios taktikos, kad nekalbėtume, boikotuotume ir bendrauti tik tai su opozicija ir su žmogaus teisų aktyvistais, mes tai ir taip darome, bet e, šitas, šitame pranešime yra kalbama ne tik apie žmogaus teises. Žmogaus teisės yra labai svarbus pranešimo aspektas, bet taip pat šiame pranešime yra politinė ir ekonominė dalis, yra ir kitos dalis ir pagrindinė šio pranešimo idėja e, yra E, turint omenyje situaciją su žmogaus teisėmis, atverti visas įmanomas duris ar net ir langus e, žmonių asmeniniams kontaktams. Per tuos e, asmeninius ryšius mes galime daug pasiekti. Pavyzdžiui, rytoj Baltarusijos delegacija susitiks ir aptars galimybę apsilankyti Baltarusijoje. Ar tai yra svarbus klausimas ar ne? galbūt mes galime net nebandyti vykti į Baltarusiją, mes galime sėdėti čia ir bandyti kalbėtis ir sustikinėti tik su jumis, bet per pastaruosius dešimt metų e, tik viena delegacija sugebėjo nuvykti į Minską. Jeigu mums pavyktų apsilankyti Minske, o ta kelionė numatyta Liepos mėnesį, mes tenai taip pat keltume klausimus tuos, kuriuos jūs čia pasiūlėte, jūs iškėlėte, kad e, ir e, keltume būtent klausimus dėl tų jungtinių tautų specialių pranešėjų ir jų e, galimybės atvykti į Baltarusiją. E, Tai nėra lengva, bet dar kartą, nepa, nepaisant visos tos situacijos, norėčiau dar kartą Jums padėkoti už Jūsų pasisakymus. E, Mėla Elena, jūs, e, Jelena, jūs pamatysite savo pasiūlymus galutinėje dokumento versijoje, pamatysite, kad tai bus tikrai. Norėčiau dar kartą Jums pasakyti, kad niekas nežino to stebuklingo sprendimo, kaip galima būtų pagerinti situaciją. Tik per vaisingas disus, diskusijas mes ga, galėtume ieškoti kažkokių išeičių sprendimų ir tikrai būkite tikri, kad e, aš ir mano kolegos ar ta delegacija, kuri galbūt nuvyks į Minską, e, Mes, aišku, prašysime galimybės aplankyti politinius kalnius. Tai yra mūsų pats pirmasis prioritetas, pats svarbiausias prioritetas e, visoje procedūroje. Mes e, niekada nepamiršime e, situacijos Baltarusijoje. Ir aš negalėčiau pritarti kai kuriems Europos politikams, kurie sako, kad Baltarusija yra prarasta Europai, kad mes turime koncentruotis į kitas šalis. Aš taip nemanau. Manau, mes turime kuo toliau, tuo labiau koncentruotis į Baltarusiją, kad padarytume viską, kad pagerintume situaciją. Dėkoju, ponia Palecki. Norėčiau padėkoti taip pat visiems, kurie dirbate ties šiuo pranešimu dėl Baltarusijos. Aš žinau, kad Werneris Šulcas antrą valandą per pietus rengia tokias apvaliojo stalo diskusijas dėl Baltarusijos, ten bus daugiau laiko gilintis į detalės. Norėčiau visus pakviesti e, apsilankyti tose diskusijose. E, prieš suteikiant žodį dėl Azerbaidžiano norėčiau dar e, paraginti pasisakyti rytų partnerystės atstovų iš EIVT ponui Brenda. Distinguished panel. Ačiū pirmininkė. Gerbimi nariai, man didžiulė garbė pasidalinti Europos išorės veiksmų tarnybos duomenėmis apie žmogaus teisų situaciją Baltarusijoje. Jau daug dalykų, ką norėjau pasakyti, buvo išsakyta, bet pirmiausia noriu pasakyti, jog mes pritarėme tam įvertinimui, jog bendra žmogaus teisų situacija Baltarusija yra nepagerėjusi ir ES politiką įsitraukti į, į, į šios procesus aktyviau yra labai svarbi. Turime politiko, politikos skripti, kuri susijusi su įsipareigojimu prie, prieimimu, įsitraukimu, tačiau jinai turi tam tikrus apribojimus. Tai priklauso nuo politinės padėties Baltarusija. Baltarusija e, dalyvauja daugia šalėme rytų partnerystės procese Tačiau Baltarusija nedalyvauja dvišaliuose procesuose, dėl to mes negalime dėrėti su Baltarusija dėl naujų susitarimų, kaip darome su kitais partneriais, pavyzdžiui, su Armenija, Gruzija, Moldova ir Azerbaidžanu. Ir taip pat baigėme dėrybą su Ukraina. Dėl to mes turime tam tikrus apribomus, kiek galima aktyviai įsitraukti į šią veiklą, tačiau ta veikla yra kritinės svarbos, ypatingos svarbos. Labai trumpai leiskite pasakyti, kad Mes su dideliu susirūpinimu atkreipė dėmesį naujas, naujus mirties bausmės nuosprendžius, taip pat į e, vyriausiosios įgaliotinės išsakytą poziciją. Taip pat mes pritarėme žmogaus teisų aktyvistų pozicijai pradėti diskusiją su Baltarusijos uh, E, valdžiaus atstovais. Svarbus mūsų požiūrio komponentas yra, yra tos ribojančios priemonės, kurios vis dar taikomos, kai kalbama apie e, kelionių apribojimą ir turto išaldymą. E, jūs taip pat tą situaciją faktinėte mums pristatėte, tačiau išlieka svarbus klausimas, kokį kelią mes matome ateityje, kokį išeitį matome. Ta politika įsitraukimo ES ir užmėsgymo ryšių su Baltarusijos pilietinė visuomenė, tai jau buvo pabrėžta, tačiau aš noriu labai aiškiai pasakyti, ES sąjunga. Są, sustiprino savo ryšių su pilietinė visuomenė ir apskritai su plačiaja visuomenė. Ir tai yra labai svarbus mūsų darbo aspektas. ES šešis kartus sustiprino paramą Baltarusijos plėtinė visuomenė nuo 2010 metų daugiau nei 20 milijonų eurų 2012 metais tam skirta. Ir taip pat e, subsidijos yra skiriamos pilietinėms, pilietinės visuomenės organizacijoms, tam tikros subsidijos ir skiriamos. Tai išlieka prioritetinių klausimų ES santykiuose su Baltarusija. Daugelis iš jūsų žino, jog mes esame pradėję su pilietinė visuomenė dialogą dėl modernizavimo Mes norime su Baltarusijos pilietinės visuomis atstovais diskutuoti apie galimas reformas, reformų žingsnius, kurios, kurios būtų galima daryti Baltarusijoje. Ir rezultatai tikrai buvo gana geri ir naudingi. Tačiau reikia pasakyti, jog šis darbas taip pat turi tam tikrų apribojimų, tos reformos turi būti įgyvendintos, turime užmėgsti ryšius su vyriausybė ir pasižiūrėti, kaip vyriausybė uh, galėtų taip pat dalyvauti šiame reformų procese. Baigiant noriu pasakyti, kad mes norėtume įsitraukti į darbą su Baltarusija ir atnaujinti mūsų santykius, jeigu Baltarusija imsi žingsnių tinkamą linkme. Taip pat dvišaliai santykiai, pažanga dvišalėse santykiuose išlieka sąlyga uh, Mm, e, siekiant Baltarusijai tvirtinti demokratiją ir žmogaus teisų gerbimą. Ačiū ponai Brenda. Manau, kad jūs abu skirtingų organizacijų atstovai ir toliau tęstė savo bendradarbiavimą su parlamentu, ne tik tai sprend, svarstant šį pranešimą, bet ir apskritai. O dabar pereikime prie Azerbaidžiano klausimo. Uh, Ir e, Strasbūro rezoliucijoje mes e, svarstėme, minėjome ir Gamamadov e, atvejį, tai buvo tikrai laiku pateikta rezoliucija vertinant padėtį šioje šalyje. Šioje rezoliucijoje mes taip pat atkreipiame dėmesį į vykstančias e, dėrybas dėl asociacijos sutarimo su ES, e, siekiant, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, e, teisės viršenybė ir laikomasi visų svarbiausių standartų. Ir mes taip pat šioje rezoliucijoje kreipiamės į poną Baroso, kad būtų, kad jis iškeltų tą su žmogaus teisėmis susijusius, susijusius aspektus savo sustikime su prezidentu Alievu. Aš manau, kad šiandieną mes e, turime gerą progą e, pas, pakalbėti apie e, principo daugiau už daugiau taikymą ES kaiminystės politikoje, ypač jos santykiuose su Azerbaidžianu ir kalbant apie žmogaus teisės šioje šalyje. Mes turime pasikvietę ekspertų, ponia Laila Junus. Mm -hmm viena iš e, pagrindinių žmogaus teisų aktyviščių Azerbaidžiane. Ji yra Taikos ir demokratijos instituto pirmininkė. Ji e, gina e, žmogaus teisų, žmogaus teisų, žmogaus teisų, gina aukas, kurios nukentėjo ant žmogaus teisų pažeidimų, taip pat e, jaučia didelį spaudimą ir jos organizacija taip pat jaučia didelį spaudimą. E, Taip pat mes turime poną Teodor Hek... E, e, atsiprašau, poną Irmingerį. Jis yra žmogaus teisų e, centro fondo Ženevoje atstovas. Ir manau, jog būtų gerai, jeigu ponė Jūnus pradėtų savo pasisakymu. Thank you very much, Madam Chairman. <clears throat> Большое спасибо за возможности выступить. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę pasisakyti čia. Situacija Baltarusijoje yra akivaizdi visiems ir tarptautinės bendruomenės atsakas ir reakcija į tą situaciją taip pat yra matoma. Azerbaidžiane situacija žmogaus teisų klau, žmogaus teisų situacija yra labai panaši kaip Baltarusijoje, tačiau e, reakcija į Azerbaidžianą yra šiek tiek kitokia. Mano e, vadovaujama organizacija nuo 95 metų vis atnauna informaciją susijusią su kankinimais, su politiniais kaliniais. Šiuo metu Azerbaidžiane yra 86 politiniai kaliniai, tačiau šio, šiandien aš nenagrinėsiu visų šitų problemų. Aš norėčiau trumpai pakalbėti apie 2013 metus, tai yra e, rinkimo į prezidento postą metai ir kaip Azerbaidžianas ruošiasi e, rinkimams, kurie įvyks spalio 16 dieną. E, būt labai svarbu, kalbėtoje kalba be mikrofono. Labai svarbu e, pasakyti, kad nuo 2005 metų lapkričio mėnesio Azerbaidžiane valdžia uždraudė renkti e, miestuose įvairius visuotinius susi, susirinkimus. Tai draudžiama daryti taip pat ir provincijose. Bet kokie sambūriai e, žmonių yra e, numalšinami policijos ir tai daro labai žiauriai. 2013 metais, rinkimų metais, šalyje praktiškai įsigaliojo nepaprastoji padėtis. E, ir e, valdžia e, draudžia nevyriausybinėms organizacijoms bei politinėms partijoms ne tik burtis viešose erdvėse, bet taip pat burtis ir patalpose. Pavyzdžiui, mūsų organizacija nuo 2013 metų sausio mėnesio bandė e, kalbėti su aštuoniais viešbučiais, išsinuomoti salę konferencijoms. Mums buvo atsakyta, e, tarptauti, e, nacionalinio saugumo ministrė, ministerija išdavė sąrašą e, tų organizacijų, kuriuom negalima nuomuoti salių. Sovietiniais laikais mes rinkdavomėse e, būtuose. Dabar būtuose taip pat rinktis neįmanoma. Tam tikrose Azerbaidžiano regionuose opozicijos aktyvistai rinkdavosi savo namuose, policija įsivež, įsiverždavo į tuos namus, e, išvaikydavo svečius namų šeimininkų. Tokiu būdu draudžiama susitikti bet kur ir bet kaip. Situacija dar blogesnė negu sovietiniais laikais. Opozicijos aktyvistams ir lyderiams neleidžiama išvykti iš e, sostinės į provinciją. Birželio 15 dieną e, va, Azerbaidžiano vakaruose įvyko opozicijos atstovų susitikimas, e, tuoj pat e, policija juos e, sulaikė ir nuvežė atgal į Baku. Taip pat opozicijos lyderiams negalima laisvai judėti po šalį. Vasario 14 dieną po to, kai buvo apsila, kaip apsilankė šiaurinėme regione buvo areštuotas organizacijos Real lyderis šiuo metu po to, kai Europos teisingumo, e, e, Europos žmogaus teisų teismas e, nagrinėjo e, Mamedovo bylą, jam e, jo įkalinimo bausmė buvo dar sugriežtinta ir jis kaltinamas tuo, kad jisai e, dalyvauja masinėse viešosios tvarkos pažeidimuose. E, taikomos politinės represijos prieš jaunimą. 2013 metais buvo suimti trys jaunimo organizacijų atstovai, vienam iš jų yra netgi mažiau nei 17 metų. E, apklausos tų vaikinų vyko nedalyvaujams tevams. E, berniukai, kurie buvo sulaikyti dieną vakare, jau davė e, e, interviu visiems televizijos kanalams. Taigi aš net bijau galvoti apie tai, ką su jais darė policijos e, pareigūnai, bet visi trys vaikinai nuleidę akis prisipažino, kad taip, jie 10 kovo rengė protesto akciją, jie buvo pasirengę visą jaunimą nuodyti narkotikais ir mėtyti molotovo kokteilius į, poli, į policiją. Tų vaikinų tėvai sakė, kad molotovo kokteilius narkoti, ir narkotikus į, butą, į butus tų vaikinų atnešė policija. Bo, po to buvo orga, dar įkalinta dešimt žmonių. E, taip pat buvo uždarytas laisvos minties universitetas. Tai buvo vienintelė e, vieta, kur jaunimas galėjo laisvai susirinkę, e, laisvai bendrauti, aptarti istorijos, filosofijos problemas. Šiuo metu yra kalinami dešimt jaunimo aktyvistų. Pavyzdžiui, dėl ko buvo areštuotas tinklarašninkas Rustam Zadze. 2013 e, metų gegužės 17 dieną jisai per internetą ištransliavo Harlem Shake akciją, akci, akciją šokį ir e, už tai jis buvo įkalintas. Ir aišku, pas visus tuos jaunimo aktyvistus policija kaip taisyklė randa narkotikų ir e, ginklų. Tuomet straipsniai, pagal kuriuos jie yra kalinami ir baudžiami, e, e, straipsnių skaičius didėja ir dabar jie yra kalinami nuo 8 iki 12 metų. E, taigi jaunimui nesuteikiama konstitucinė e, teisė e, susirengti laisvai susirinkimus, o tai taip svarbu rinkimų metais. Minties laisvės priespauda taip pat E, sustiprėjo. Žiniasklaidos atstovai yra kaltinami e, įžeidinėjimais valstybės pareigūnų. Šiuo metu yra kalinami septyni žurnalistai, penki iš jų jau nuteisti. E, Abbas Zainalai e, šių metų kovo mėnesį buvo nuteistas devyniems metams nelaisvėms. E, E, labai žiauriai baudžiami yra tie žmonės, kurie um, užsima teisinę veiklą ir žurnalistai. O jeigu dar esi e, mažumos atstovas Azerbaidžine, tai gausi mažiausiai dešimties, e, dešimt metų nelaisvę. Iš tiesų situacija yra labai sudėtinga. Hilala Mametovas yra vienintelis, vienintelės Tolušų mažumos laikraščio redaktorius ir jo situacija labai sudėtinga. Ir aišku, visiems įkalintiems yra inkriminuojama priekyba narkotikais, e, pas juos randama tų narkotikų ir dauguma iš jų yra E, kalinami vienas iš tokių asmenų e, buvo nuteistas dešimties metų nelaisvės ir mirė nuo kankinimų. Po to buvo nužudyti jo du sūnus, taigi per du metus buvo išnaikinta visa e, šeima. Tokia štai yra mažumų situacija, etninių mažumų situacija besivystančiame Azerbaidžiane. Žiniasklaidos laisvės užgniaužimas nėra nauja tema žiniasklaidoje. Tačiau e, pe, baudžiamasis persekiojimas už informacijos teikimą e, internete yra naujiena. Prezidentas 2013 m. birželio 4 d. pasirašė atitinkamą e, įstatymą dėl informacijos teikimo internete. E, tai reiškia, kad po šito įstatymo įsigaliojimo bus dar daugiau piliečių, jaunų žmonių kurie bus e, įkalinti nuo penkerių iki šešerių metų, jeigu jie, pavyzdžiui, savo Facebooko profilyje e, parašys, kad jiems nepatinka taip, kaip vyksta rinkiminė prezidento kampanija arba jiems nepatinka policijos veiksmai. Toliau norėčiau pakalbėti apie tikinčiųjų situaciją Azerbaidžiane. Mes, mūsų e, gyventojų 95 procentai yra musulmonai, tačiau islamo religija yra persekiojama. E, paprastas e, tikintysis, kai jisai yra mušamas e, ir prievartaujamas, atleiskite, jis tampa radikalu. 2002-2013 metais mes stebime baudžiamo, baudžiam, teismo bylas, kurios yra. E, e, kuriuose yra nagrinėjamas, nagrinėjamas tikin, kuriuose yra baudžiami tikintieji. E, šiuo metu yra e, nuteisti 256 tikintieji. 79 iš jų yra visiškai nekalti, nors yra nuteisti ir e, teismo proceso metu jie buvo kankinami. Tarp jų yra 30 metis Mamedovas Emin, kuri iki mirties sumušė e, nacionalinio saugumo pareigūnai. E, Abdulaev Vagif e, mirė taip pat kolonijoje. Keletas iš tų e, kalinių yra arti mirties, tačiau jų paleisti neįmanoma. Todėl e, Mes esame, pavyzdžiui, įsitikinę, kad tie 79 žmonės yra nekalti, 33 yra nuteisti e, e, už atliktus nusikaltimus, tik 33 žmonės e, sėdi už tos nusikaltimus, kurie padarė. E, apie kitų 140 žmonių likimą mes nieko negalime pasakyti, nes. E, teisme bylos pradėtos nagrinėti uždarose posėdžiuose ir apie teismo sprendimą mes sužinome tik pasibaigus bylos nagrinėjimui. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį į e, prezidento pareiškimą, kurį jis pareiškė birželio 7 dieną. Jis pasakė, kad opozicijoje yra vien priešai ir su jais neįmanomas dialogas, nes tie priešai yra prieš visuomenę. Tai reiškia, kad bus taikomos naujos represijos, jos bus dar žiauresnės, vėl bus areštuojami žmonės, su jais bus elgiamasi dar žiauriau. E, rinkimų Azerbaidžiane nebus, bus rinkimų klastojimas kuris pareikalaus daug aukų. Aš nežinau, kad, aš netik, nemanau, kad tarptautinė bendruomenė gali taikyti kokias nors sankcijas prieš Azerbaidžianą, bet galbūt galima būtų bent surašyti sąrašą tų kankintojų, kurie teisė, žmo, nuteisė žmonės, kurie kankina juos e, kalėjimuose e, ir galbūt neleisti tiem žmonėms atvykti į ES. Labai daug kalbėjau, atleiskite. Thank you, Madam Junus. Ačiū, ponė Junus. Tai buvo tikrai labai tamsus paveikslas, kurį jūs čia mums nupiešėte. Tačiau tai yra tikras paveikslas, sako kalbėtoja. Pone Ermingeri, jūsų užduotis labai sudėtinga, nes Šiaip jau beveik baigėsi mums šiam klausimui skirtas laikas, tad jeigu jūs galėtumėte, kiek manome, trumpiau kalbėti, kad mes dar e, galėtume padiskutuoti. Ir, e, tai, tai, jeigu, jeigu visi sutiks, mes galėtume pratesti diskusijas gal dar dešimčia minučių. Ačiū. Ponios ir ponai, situacija Azerbaidžiane yra iš tiesų labai tamsi tai, kas buvo papasakota, yra teisybė. Ši šalis e, E, ši šalis, šioje šalyje yra nuolat persekiojami e, žurnalistai, žmogaus teisų aktyvistai, pilietinės visuomenės atstovai. Jeigu jūs norite paprieštarauti valdžios politikai, tuomet galite atsidurti kalėjime. E, dabar prieš prasti, netrukus įvyks rinkimai ir tie rinki, pasirinkimas rinkimams vyksta labai neskaidriai, tai nebus laisvi rinkimai ir nestebina tai, kad ES delegacijos Baku vadovas pasakė, jog yra e, e, didelė tikimybė, kad prezidentas bus perrinktas. Aš nežinau, ar tai buvo ciniškai pasakyta, nes iš tiesų šis prezidentas turi visas, visus šansus būti perrinktas, nes tai nebus laisvi ir sažiningi rinkimai, taigi jis bus perrinktas. Tokia yra situacija, kurioje mes labai e, atsargiai turėtume vertintume visus procesus ir, ir E, ypač kai kalbame apie kai, kai kurios konkrečius aktyvistus, į kuriuos yra nukreiptas e, tas valdžios agresyvumas. Tie aktyvistai nesivelia į politiką, jie kalb, nekalba apie žmogaus teisės, jie kalba apie savo kasdienį gyvenimą, jis, jie nori kurtis, e, burtis į organizacijas, tačiau jie tampa valdžios taikiniu, represijų taikiniu, pavyzdžiui, jaunimo judėjimai, E, yra nuolat, e, prieš juos vykdomi išpoliai, e, nu, žmonės yra nuolat suiminėjami, kalinami, kankinami kalėjimuose. Maiman Huseinov buvo pakviestas į Norvegiją, kad gautų Zeitstiftung premiją ir žodžio laisvės fondo Norvegijoje premiją, tačiau jis buvo sulaikytas šalyje, savo šalyje. E, taigi valdžia e, imasi represijų prieš tos aktyvistus, kurie e, gali jiems jai pakenkti. Norėčiau dar porą minučių pakalbėti. Žinoma, ir E, inst, inst, e, po, po, yra bandymų institucionalizuoti tą žmog, žmogaus teisų e, procesus, bandoma kurti ne, įvairias nepriklausomas nevyriausybinės organizacijas ginančias žmogaus teisės, tačiau jos yra nuolat uždraudžiamos, uždarinėjamos. Ir tuo pat metu ši šalis nesudaro jokių sąlygų susitikti susi, viduje pavyzdžiui, e, e, burtis e, tam tikrose erdvėse, pavyzdžiui, Hiltono viešbutyje ar panašiai. Žmogaus teisų aktyvistai neturi tokių galimybių. Stebi, rinkimų stebėsenos centras, jisai negali veikti oficialiai, ar žmogaus teisų klubas Tai yra vien, vien nevyriausybinė organizacija, kuri viena nedaugelio organizacijų, kurios e, gina žmogaus teisės ir, pas, ir, ir, ir e, e, stengiasi kažkaip tai gerinti tą situaciją. Taip pat yra ir atitinka vienas universitetas, kuris yra aktyvus šioje srityje. Tačiau visoms šioms organizacijoms yra labai sudėtinga veikti. Taip pat yra nuolat varžomi veiksmai internete. Ir, E, visa tai buvo paminėta naujoje rezoliucijoje ir tai yra tikrai sveikintina. Tačiau reikėtų dar e, e, parlamentui reikėtų priimti naujus dokumentus, papildyti šią rezoliuciją. Mes norėtume, kad ir Europos išorės veiksmų tarnyba pateiktų informaciją, kaip konkrečiai yra e, įgyvendinami e, rezoliucijos e, aspektai, e, kaip yra e, kreipiamasi į Azerbaidžiano valdžią dėrybų metu dėl asociacijos susitarimo. Nes situacija nuo 2006 e, nesikeitė į gerąją pusę, nuo tada, kai buvo paskelbta pirmoji rezoliucija. Taip pat e, e, jūs minėjote kreipimas į pirmininką Baroso rezoliucijoje ir e, išorės veiksmų tarnybos atstovus, kad būtų aiškiai kreipiamasi į Azerbaidžianą, iškeliant visus šios probleminius punktus. Ir delegacija Baku, komisijos delegacija Batu, Baku e, atlieka labai svarbu vaidmenį šioje šalyje, e, prisidėdama prie e, žmogaus teisų aktyvistų nevyriausybinio organizacijų veiklos ir jų teisų gynimo. Taigi dar galima šį beitą padaryti Azerbaidžiane, galime daugiau padaryti čia šalyje. Taip pat kaipgi Kaip, naud, kaip e, naudoja mokesčių mokėtojų e, pinigai? Reikia pasidomėti, e, kad ES turėtų išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis yra uždaromos nevyriausybinės organizacijos, pažiūrėjau, žmogaus teisų rūmai Azerbaidžiane buvo uždaryti. Ir, pavyzdžiui, ES finansavo seminarą E, kuris vyko e, Azerbaidžiane, e, tačiau tas, tas seminaras nebuvo įvykdytas, jisai neįvyko, o juk jisai buvo organizuojamas ES lėšomis. Ir nemažai lėšų ES skiria Azerbaidžiane ir neaišku, kaip jos yra panaudojamos. Taip pat noriu pasakyti, kad mes džiaugiamės tuo, kad e, e, kai kurie e, kaliniai buvo išleisti ir tai yra tam tikras pagerėjimas. Kalbant apie Baltarusijos padėtį, vis dėlto reikėtų pažymėti tai, jog situacija yra pablogėjusi lyginant su 2010, 2010 metais. Ir vis dar vyks ta pasirinkimas rinkimams, prezidento rinkimams ir, ir E, Baltarusijoje situacija tik tai iš pirmo žvilgsnio atrodo kiek ramesnė, tačiau mums reikia e, labai objektyviai vertinti padėtį. Ir e, jungtinės valstijos, pažiūrėjau, atnaujino savo sankcijas Baltarusijai, pasiūsdamo žinę, kad Baltarusija nedėjo pakankamai pastangų, kad būtų pagerinta situacija. Ir būtų labai stebėtina, jeigu ES tokios žinios nepasiūstų savo ruoštų. Dėkoju. Ačiū, ponė Irmingeri. Kaip žinote, mes esame patvirtinę praėjusią savaitę rezoliuciją Strasbūrę, tai, tai, tačiau tai nereiškia, jog mes toliau nesekame situacijos. Nematau, kad kažkas prašytų žodžio, bet aš už tai ir dėkuoju, dėkinga jums, nes mums labai trūksta laiko. Atsiprašau, ponas Ručiakas paprašė žodžių. Suteikiu jums žodį, o po to suteiksiu žodį ponai, ponui Brendė iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Taip pat paklausiu to paties, ko klausiu ir Mingerio, kaip, kaip elgiamasi su pos, požiūriu daugiau už daugiau. Dėkuoju pirminkė už organizavimą šio seminaro ir klausimo dėl žmogaus teisų padėties rytų partnerystės šalyse, nes šis regionas mums yra labai svarbus. Taip mes norime matyti pažangą, pagerėjimą žmogaus teisų, pilietinių teisų srityje, teisės viršenybės ir demokratijos srityje. Ne dėl to, kad mes norime savo įtaką didinti, bet dėl to, kad tai yra mūsų vertybės, Tai yra Europos istorijos dalis ir jeigu mes norime pažangos politikoje, ekonomikoje, stiprinti bendradarbiavimą, mes turime visus tos dalykus e, grįsti pilietinėmis ir žmogaus teisėmis. Penkios ar šešios valstybės rytų kaiminystėje yra ganėtinai skirtingos, padėtis skiriasi tose valstybėse. Ir man malonu, kad šiandien sutelkėte dėmesį į dvi turbūt e, svarbiausias šalis, kuriuose padėti sunkiausia, tai Baltarusija ir Azerbaidžanas. Ukraina, Armenija, Gruzija, Moldavija taip pat turi trūkumų ir problemų, tačiau jos tikrai yra nepalyginamai mažesnės, lyginant su šiomis dviemis, dviejomis valstybėmis. Daugelis iš mūsų esame kilę iš buvusio rytų bloko šalių. Mes vis dar prisimename tą padėtį, kuri buvo prieš 30-50 metų e, susiskaldimas, šaltasis karas. Mes esame pasimokę iš to laikotarpio. Mano draugas ir kolega Justas, e, kole, kolega minėjo politiką, aš turėčiau paminėti Helsinkio procesą, 75 metais padėtis atrodė beveik beviltiška, tačiau mes turėjome Helsinkio procesą. Ir jeigu prisimenate, tame procese buvo tarsi trys krepšeliai – politiniai strateginiai santykiai, ekonominiai santykiai ir žmogaus teisių aspektai. Turime pasimokyti, pas, pasiremti to proceso patirtimi, ypač kai vertame tokias šalis kaip Baltarusija ir Azerbaidžaną. Aš nesu prieš sankcijas. Tačiau sankcijos neturi būti vienintelė priemonė. Mes turime kūrybingai kurti ir ieškoti priemonių, kaip mes galėtume labiau įsitraukti į šių problemų sprendimą. Taip, nevyriausybinės organizacijos, žmogaus teisių aktyvistai, politinė opozicija, šios jėgos yra svarbios. Tačiau kaip įtraukti potencialius reformistus, taip jos pavadinčiau, oficialiame lygmenyje. Ir manau, kad pono Paleckio rengiamas dokumentas kaip tik ir rengiamas šią linkme. Tai yra diskusijų išeities taškas. Čia ieškome tokių požiūrio taškų, kurios padėtų keisti situaciją. Žinoma, neturime garantijų, bet jeigu Daugelį metų nematome jokios pažangos, kaip yra, pavyzdžiui, Baltarusijoje, tai tuomet reikia labiau kūrybingai ieškoti išeities. Žinoma, neturime daryti jokių kompromisų, kompromisų, kai kalbame apie savo vertybės, tačiau reikia ieškoti kūrybingesnių sprendimų. Ačiū, ponė Ručiakai. Jau mes 15 minučių vėluojame, įsikišome į kitą temą ir tai reiškia, kad negalėsime surenkti diskusijų su visais norinčiais pasisakyti. Kiekvienam suteikiu žodį vienai minutiai. Pone Ojuland. Uh, Ačiū pirmininkė. Azerbaidžanas, žinoma, yra labai svarbi strateginė partnerė Europos Sąjungai. Ir tai, ką mes išgirdome iš Europos komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos, ši strateginė partnerystė yra labai stiprinama pastaraisiais metais. AFET komitete sustikėme su ponu Fiulė, labai aiškiai buvo išsakyta, kad Azerbaižanas kaip pasaulietinė šalis yra labai sudėtingoje geografinėje situacijoje ir Azerbaidžanui reikia ES padėties pagalbos ir integracijos. Taip, kalbant apie demokratiją, žmogaus teisės ir įstatymų viršienybės situacija yra kritinė Azerbaidžane, tačiau ES nori sudaryti asociacinį susitarimą su Azerbaidžanu. Ir dar vienas dalykas labai svarbus. ES ir išorės veiksmų tarnybos atstovai Baku e, dirba labai svarbu darbą, padeda Azerbaidžano pilietiniai visuomeniai. Ir iš ES pusės mes turime labai stipriai paremti Azerbaidžano pilietinę visuomenę. Ačiū. Minute, Pone Andrikinė, vieną minutę. Dėkoju, dėje neįmanoma sureaguoti per vieną minutę tai, kas buvo pasakyta. Bet aš aš pasistengsiu. Dėja, ponas Paleckis jau e, išėjo, bet jis pasakė svarbių dalykų. Per devynerius metus jokia delegacija iš ES, tik viena delegacija iš ES parlamento mm, apsilankė Baltarusijoje, tačiau buvo daugiau delegacijų iš politinių frakcijų, kurios lankėsi Baltarusijoje, tačiau e, Baltarusijos ambasados reikalavimas yra, kad kai vykstame į Baltarusiją, turime susitikti su Baltarusijos parlamentu. Jie taip vadinami, tačiau tai nėra pripažinta institucija, norėtų įteisinti šią instituciją. Kai mes vykstame, paprastai susitinkame su pilietinės visuomenės atstovais, nevyriausybinės organizacijomis, žmogaus teisų gynimo organizacijomis, susitinkame e, Briuselį, Strasbūrę ir Baltarusijoje. Vilniuje mes e, rengsime lakryčio pabaigoje Vilniaus viršūnių susitikimą prieš tai vyks pilietinės visuomenės, visuomenės konferencija. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs iš Azerbaidžane ir Baltarusijos atvyksite į Vilnių ir pristatysite žmogaus teisų padėtį savo šalyse. Ir dar trumpa pastaba dėl Azerbaidžano. Parlamentinė asamblėja surengė susitikimą pernai Baku ir prisimenu, ponė, pona Junus buvo viena iš pranešėjų. Aš norėčiau paraginti jūs naudotis tais forumais, Euronet parlamentinė asamblėje, mūsų komitetą, kad būtų galima kalbėti apie žmogaus teisų padėtį jūsų šalyje. Ačiū. Aš, ponė Landsbergi, negaliu daugiau leisti kalbėti. Jau kaip sakiau, antrą valandą vyks seminaras Baltarusijos klausimų, o sąraše dar yra ponas Šulc, ponas Protasievič ir ponas Kukan. Norėčiau, kad kalbėtumėte kiek manoma trumpiau. Der Kollege Paleckis hat dieses Außenpolitik. Ponas Paleckis kalbėjo apie tą Vokietijos rytų politikos principą, kuris buvo taikomas 80-ame dešimtmetyje pokyčiai per priartėjimą, bet tuomet buvo kita e, situacija. Vili Brantas mesgė dialogą su Leonidu Brežnevu. E, tas dialogas dabar, dabar tarsi vyksta ir man atrodo, kad e, E, šitą principą ES pakeitė principų pokyčiai per prekybą ir e, remiasi tik komerciniais interesais, bet to nepakanka, iš tiesų prekyba vyksta gerai, čia nėra jokių trūkumų, galbūt netgi yra vystimosi rezervo, e, tačiau aš manau, kad mes galbūt pernelyg siekiame to priartėjimo mes europos sąjungoje atradome tą vadinamąjį mofomo principą kur bandoma kiekvieną žingsnį link pilietinės visuomenės dėl demokratijos įvertinti savo atitinkamu žingsniu tai reiškia mes turime palaikyti pilietinę visuomenę e, turime paskatinti atitinkamas vyriausybes e, pripažinti taip pat ir europos sąjungos atitinkamus veiksmus Dėkoju toliau ponė, Pro, ponas Protaševič. Bardzo krótko i, i very briefly and uh, question than the, than the remark. The question is... Kalbėsiu trumpai, užduosiu klausimą, o ne pastabą. Pasakysiu, norėčiau užduoti klausimą mūsų svečiams iš Baltarusijos. E, kiek man teko surinkti įvairios informacijos, kalbant su įvairiais Baltarusijos opozicijos atstovais, Europos komisija pagerino būdą, kaip ji teikia finansinę pagalbą žmogaus teisų aktyvistams ir tiems ir įkalintųjų e, šeimos narėms. Kaip Jūs manote, ar ta pagalba tikrai pagerėjo, ar ją vis dar reiktų ženkliai pagerinti? Ačiū. Thank you, Mr. Dėkoju, ponia Protaševič, ar jūs dalyvausite šiandien e, apvaliojo apskritojo stalo diskusijose antrą valandą? E, E, galbūt, jeigu jūs sutiksite, būtų gerai išgirsti e, atsakymus iš šios klausimus tose apskritoje stalo diskusijose ir jums bus atsakyta asmeniškai, nes mes turime dar kitus svečius. Ponas Kukan, dėkoju e, porą pastabų. Mes nagrinėjame situaciją Baltarusijoje ir Azerbaidžiane, bet jeigu mes paimtume visas rytų partnerystės šalis. Jeigu nagrinėtume kiekvieną iš jų atskirai, man atrodo, būtų e, labai sudėtinga rasti tokią šalį, kuri mus patenkintų, situaciją, kurią mus patenkintų, kuri mus nuteiktų optimistiškai. Kolega Ručiakas bando būti optimistas, tačiau manome, kad mes turime visų pirma būti realistai. Ir e, dažnai mes aptarėme atitinkamą situaciją. E, atitinkamose šalise remdamiesi mūsų politinių frakcijų žinomis, bet iš tiesų mes turėtume atsižvelgti į tos šalies žmonių interesus pirmoje eilėje. Toliau antra pastaba. E, aš esu Europos kaimnystės politikos priemonių pranešėjas tai yra e, dažnai nagrinėjama, diskutuojama tema, tai yra tikrai labai sudėtinga tema, labai e, sunku siekti pažangos šioje srityje. E, sunku atrasti atitinkamas nuostatas, man atrodo, reikia ieškoti visiškai naujo požiūrio, kuriame atsispindėtų pilietinė visuomenė, e, kuriame būtų labiau ginamos žmogaus teisės. E, pavyzdžiui, jeigu kažkokios vyriausybės nevykdo reformų, mes turėtume atitinkamas lėšas skirti pilietiniai visuomeniai. Tai tiek trumpai. Dėkoju, ponė Kukan. Ponas, ponui Brendai skir, skir dvi minutę. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sustelksiu į Baltarusiją. Noriu pasakyti, kad žmogaus teisės, demokratija yra Europos e, kaiminystės politikos e, smė, esminiai aspektai ir yra taikomi visoms e, partner, šaliems partneriams. Ir tie klausimai, žmogaus teisų, demokratijos klausimai dominuoja ir dialogė su Azerbaidžianu. Nereikėtų abejoti, kad šie klausimai nebus svarstomi labai rimtai, kalbant su, derantis su Azerbaidžiano valdžia. Tad e, reikia suvokti, jog e, Europ... E, ne, neturėtume manyti, kad ES užmerks akis į tuos svarbius klausimus. Ji tikrai šiuos aspektus iškels ir išreikš savo kritinę, kritinę poziciją šiais klausimais. Tuo, tad norėčiau paminėti kai kuriuos pareiškimus, kurie buvo parei, pa, išle, pa, pateikti e, vyriausiais galiotinės, taip pat pono Fiulės ir Azerbaidžiano, e, e, mūsų atstovo Azerbaidžiane parstaraisiais metais, kur buvo reikalaujama E, pakeisti e, e, Azerbaidžiano teisės, žmogaus teisų aktyvistų padėtį ir užtikrinti žodžio laisvę. Reikia pasakyti labai aiškiai, kad šie klausimai yra esminė mūsų dialogo su Azerbaidžianu dalis, aspektas ir kai prezidentas atvyks į Briuselį netrukus, mes taip pat iškelsime tuos klausimus. Turiu atvirai pasakyti, kad Azerbaidžianas be abejo yra svarbi E, svarbus mūsų partneris e, įvairiose ES svarbiose sritise, ypač, pavyzdžiui, energetikos srityje. Ir kaip jūs žinote, bus priimti netrukus labai svarbus sprendimai dėl e, e, dujų tiekimo iš šio regiono e, kelius į Europos Sąjungą. Ir e, tad Europos Sąjunga be abejo e, bendradarbiauja su Azerbaidžianu tose srityse, kurios yra svarbios abiems e, pusėms, šiuose svarbiose sektoriuose, bet taip pat ir kitose srityse. Buvo minėta strateginė partnerystė ir noriu pabrėžti, kad Tai nėra oficiali ES politika. ES nepripažįsta Azerbaidžiano kaip partn strateginio partnerio. Mes e, siekiame šios šalies modernizacijos ir turime teikti e, pasiūlymus Azerbaidžianui, kaip e, šiai šaliai dirbti, sprendžiant įvairius klausimus, be kita ko ir sprendžiant demokratijos ir žmogaus teisų klausimus. Tačiau, žinoma, mes esame pasirengę ir toliau bendradarbiauti e, modernizacijos, strateginės partnerystės e, aspektais, tačiau mes nepripažįstame Azerbaidžiano kaip strateginio partnerio. Tačiau, žinoma, mes tikime, jog manome, jog reikia partnerystės e, asociacijos su ES kontekste ir tuo klausimu vyksta dėrybos, tai yra svarbi mūsų partnerė. Jeigu mes, nori, mes norime, kad ši partnerystė būtų konstruktyvi, tačiau yra ir tam tikrų apribojimų, e, e, kurie e, neleidžia plėtotis mūsų santykiams. Tai yra nepakankama pažanga žmogaus teisų ir demokratijos srityje. Žinoma, mes norime toliau e, plėtoti savo santykius su Azerbaidžianu ir e, kad siekti, kad būtų pasiekta pažangos iš šios šalies pusės žmogaus teisų ir demokratijos srityje ir taip pat kaip ir kitose mūsų svarbiose srityse. Dėkui. Pirmininkė, aš žinau, kad jūs prašėte žodžio. E, tačiau dėl laiko stokos aš negaliu jums suteikti žodžio, tačiau aš esu tikra, kad E, per timiausius pusę metų tikrai dar bus labai detaliai e, e, ir labai glaudžiai bendradarbiavome ir, ir analizuojama situacija ir sprendžiami tie klausimai, juo labiau, kad artimiausią pusmetį ES pirmininkaus Lietuva. Taigi progų padiskutuoti tais klausimais tikrai turėsime. Ir dabar norėčiau pereiti prie septintojo punktojo, tai yra keitimosi nuomonės tarybos viešosios tarptautinės teisės darbo grupės, kojur pirmininku ir uh, COJUR ICC pirmininkų dėl tarptautinės humanitarinės teisės ir um, bus svarstama ES paramos tarptautiniam būdžiamajam teismui klausimas. E, svarst... E, e, taip pat svarstysime ir tarptautinės humanitarnės teisės aspektus. Noriu priminti, kad vasario 21-ąją įvyko klausimas draugės su DEVE komitetu dėl tarptautinės humanitarnės teisės susitelkiant į Siriją. tarybos darbo grupės skirtos viešai tarptautiniai teisiai atstovas negalėjo dalyvauti šiame sustikime ir dėl to mes nusprendėme vėliau surenkti klausimą šiuo klausimu. Tad džiaugiuosi galėdama pasveikinti pono Jamesą Kingstoną, kuris yra darbo grupės pirmininkas, e, pirmininkaujant Airijai. Jūs žinote, kad vasario mėnesį mes šiame komitete suvokėme, jog jūsų darbas ne visuomet yra matomas Mūsų komitete mes ne visada e, turime galimybę susipažinti su jūsų darbu ir jūsų darbo rezultatais, tad labai džiaugiamės, kad jūs šiandieną pas mus atvykote. Mūsų klausimo metu vasario mėnesį e, EIVT nuolat atkreipdavo dėmesį į tai, kad tarptautinė humanitarinė teisė ir jos aspektai yra e, e nuolatinė jūsų darbo e, sudėdamoji dalis. Tad mes džiaugiamės, kad galime apsvarstyti e, šį, e, funkcijų ir užduočių pasiskirstimo e, klausimus jūsų šioje srityje, kalbant apie jūsų atliekamą darbą. Ir, uh, Taip pat buvo, žinome, jog yra atitinkamas, parengtas atitinkamas veiksmų planas ir šis aspektas ten taip pat yra iškeltas, taigi žmogaus teisų veiksmų planas yra mums taip pat labai svarbus aspektas. Taip pat Amnesty International e, kreipėsi į pirmininkaujančią Airiją, pirmininkauti ES tarybos darbo grupiai dėl viešosios tarptautinės teisės, kad pager, būtų pagerinta ES e, e, tarptautinės humanitarnės teisės gairių įgyvendinimas kaip pat, buvo patvirtinta 12 metų žmogaus teisų strategijoje, ES žmogaus teisų strategijoje. E, Ir atsižvelgiant į dabartinę krizę Sirijoje ir turint omenyje iškylančius iššūkius e, e, įgyvendinant tarptautinės humanitarinės teisės standartus, e, manau, jog būtina apsvarstyti specifinę situaciją konkrečiose šalyse, tačiau jo, ta, ta, tai turėtų paskatinti ir tolesnės diskusijas susijusias su žmog, e, žmonitarinės tarptautinės teisės nuostatų įgyvendinimu. E, Ir galbūt e, jūsų institucija galėtų pateiktų e, e, atitinkamas pasiūlymus, kaip ateityje būtų galima efektyviau įgyvendinti tarptautinės humanitarinės teisės nuostatas. Ir ypač reikėtų atkreipti dėmesį į situaciją Sirijoje ir būtų įdomu sužinoti jūsų rekomendacijas. Taip pat taryba yra par, e, sukūrusi e, e, atitinkamą mm, faktų informacijos rinkimo komisiją, kuri taip pat būtų įdomu sužinoti, kuri jau atlieka kurį laiką savo darbą ir būtų įdomu sužinoti, kaip, kokie yra to darbo rezultatai. Aš manau, kad Prancūzija, Austrija ir Latvija yra e, e, savo darbo rezultatus jau pateikusios. Tad būtų įdomu sužinoti visais šiais klausimais jūsų e, nuomonę ir e, norėtume sužinoti jūsų e, darbo rezultatus ir jūsų pateiktą informaciją. Su ją norėtume susipažinti ir po to galėsime pratesti diskusiją kitais klausimais. All, um... Dėkuoju pirmininkė. Noriu padėkoti už pakvietimą atvykti į šį pakomitetį ir pasikeisti nuomonėmis. Suprantu, kad jūs domitės kojur darbu tarptautinės humanitarinės teisės rytie, tačiau aš buvau paprašytas paaiškinti, kokie yra įgaliojimai kojur, kad galėtumėt suprasti, koks yra vaidmuo šios institucijos e, tarptautinėje humanitarnėje teisėje. Pabandysiu kalbėti labai trumpai ir atsakyti jūsų klausimus, o po to mano kolegė kalbės apie tarptautinį baudžiamąjį teismą ir taip pat iš išorės veiksmų tarnybos kolegos galės pristatyti vyriausios įgaliotinės ašton darbą. Prieš perdamas prie turinio darbo aš noriu kilmę ir įgaliojimus kožių ir pristatyti. Kožis yra darbo grupė e, tarybos, kuri užsiema ES bendra išorės politika ir remiasi principais, kurie, kuriais buvo remiantis įkurta ši institucija ir taip pat yra laikomasi tarptautinės teisės principų. teisiniai e, patarėjai. E, e, taip pat dalyvauja šioje grupėje ir du kartus sustinka ši grupė pirmininkavimo metu. Ši darbo grupė, jai pirmininkauja rotacijos principų besikeičiantis pirmininkai. 99 metais įsteigta ši grupė. Ir jie atsakinga taryba per politinį ir saugumo komitetą ir korapera. Labai svarbu, jog kojūr neveikia kaip teisinis patariamasis e, institutas tarybai, nes taryba turi savo teisinę tarnybą. Kojūr taip pat ir nedubliuoja regionių darbo grupų darbo, tačiau koordinuoja savo darbą tam tikrose persidengiančiose e, sritise. Svarbiausias e, tikslas yra koordinuoti ES valstybių narių pozicijas įvairiais tarptautiniais e, teisės aspektais. Ir taip pat palaikyti neformalų e, dialogą kovos su terorizmu srityje. Nuo 2006 metų valstybių narių delegacijos ir atstovai e, tarybos ir, ir komisijos dalyvavo neformuliuose dialoguose su JAV val, valstybės tarnybos teisiniais patarėjais ir buvo apimtos įvairius, įvairios temos, įskaitant ir tarptautinį baudžiamąjį teismą. Neformalus dialogas, e, kas du metus vyksta, kojur e, nariai taip pat dalyvauja ir mm, tarybos e, posėdžiuose ir taip pat jungtinių tautų specialiuose posėdžiuose. Darbas vyksta neformaliai, jis ir aš tiesiog nuoširdžiai pasidalinsiu e, šiuo darbu. Dialogo tikslas yra pagerinti abipusį supratimą e, teisinėse srityse ir dirbti tose srityse, kurios abipusiai yra svarbios e, ir prisidėti prie ES pozicijų rengimo tomis temomis, kurios yra atspindimos dialogė. Bendraujant su JAF administracija. This year was discussed in Kojur in addition to discussions in Qatar. So turning now... Perėsiu prie temų, kurios yra svarstamos Kojur. Įprastinėme posėdėje yra tokios temos svarstamos pokyčiai traktinėje teisėje, ICC e, veikla tam tikros išlygos sutartims tai, taikomos ir taip pat svarbus tarptautinės humanitarinės teisės klausimai. Sutelksiu dėmesį į klausimą įjusi su tarptautinė humanitarinė teisė ir pristatysiu tą darbą, kad jūs suprasimėt, kaip jis vyksta. Tarptautinės teisės e, naujausi pokyčiai keletą klausimų esame aptarę. E, teismų, teisingumo teismo praktikos e, tam tikri sprendimai yra nagrinėjami dėl priemonių taikymo tarptautinės teisės rytyje. Europos komisija taip informavo grupę dėl pažangos svarbiuose dosie, dėl ES įstojimo į tarptautinės humanitarinės teisės sritį. Svarstomi e, tarptautiniai terorizmo aspektai ir kovos su terorizmo aspektai. Ir mes rengiamės neformaliam dialogui su JAV rudenį, rengiamės e, tokiam susitikimui Ir tarptautinės teisės savaitės metu taip pat buvo, buvo vizitas New York'e. Ir, pavyzdžiui, pernai mes svarstėme Europos komisijos parengtus pranešimus, pareiškimus dėl nelegalių uh, piliečių išsiuntimo Taip pat svarsime žmogaus teisų sutartis ir kovos su terorizmu aspektus. Dabar pereisiu prie kojų darbo tarptautinės humanitarinės teisės srityje, atsižvelgiant į žmogaus teisų veiksmų planą. Kaip žinote, mes atliekame tam tikras užduotis parengti e, tarybos gairias tarptautinės humanitarinės teisės srityje 2005 e, ir peržiūrėta versija 2009 metais. 2011 metais svarstėme įgyvenimą tų gairių ir čia valstybės narės veikiau, o ne Europos Sąjunga yra šalis atitinkamų e, tarptinės komentarės teisės priemonių ir dokumentų. Tačiau ES vaidina svarbų vaidmenį ir tai yra nurodyta gairėse. Šiame etape turiu pasakyti, kojur neturi priežiūros įgaliojimų dėl gairių gyvendinimo, Vasario mėnesį buvo kalbama apie tarptautinės humanitarinės teisės klausimus. Tačiau tai nereiškia, kokių darbas nėra svarbus. Svarbu būtų paaiškinti, jog kokių ne, nesvarsto, to, kad nesvarbu to konkrečių situacijų, tai nereiškia, kad nariai tos <clears throat> kokių darbo grupės nėra susibažinęs aktualią situaciją coordinate internally, including with... Nacionalinės delegacijos dažnai dalyvauja ir taip pat mm, teisininkai iš valstybių narių darbo grupės diskusijose. Ir taip pat kreipiasi ir užsienio reikalų komitetą ir į tarybą. Pavyzdžiui, Sirijos klausimais. Kožiūr neturėjo užduoties konkrečiai spręsti Sirijos klausimą, Tačiau Sirijos klausimas nuolat iškyla užsienio e, reikalų taryboje. Ir šiais metais užsienio reikalų taryboje apie tai buvo kalbama ir taip pat e, šiais metais kovo mėnesį Europos vadovų taryboje. Tiek, tai, kad tam tikri klausimai nepatinka į kočiūr e, darbo, grupės darbo atvarkę, nereiškia, kad tie klausimai nėra žinomi ar nagrinėjami. Ir kožiūr tikslas yra užtikrinti tinkamą koordinavimą e, darbų ir tų klausimų, kurie yra nagrinėjami. Žinau, kad trūksta laiko, tačiau leiskite pristatyti tipiškai, kaip vyksta diskusijos. Nuo 2009 metų tarptautinės modernė teisė buvo vienas svarbiausių e, klausimų visose kokiur posėdžiuose. Ir nuo gruodžio mėnesio ES nevyriausybinio organizacijų formas, išraisingų taryba ir komisija uh, įsteigė tarpžinybinę grupę. Ir pernai Kipro pirmininkaujant, Kojur aptarinėjo pasiūlymus iš išorės veiksmų tarnybos, kaip toliau gyvendyti gairias tose sritise, kurios labiausiai susijusios su mūsų darbu. Manau, kad jūs žinote, žinote kad pernai Mes nagrinėjame išorės veiksmų tarnybos dokumentą dėl žmogaus teisų veiksmų plano. Tai padėjo mūsų diskusijose dėl taptautinės humanitarnės teisės klausimų šiais metais. Šiuo metu pradžioje mes rengiame, prisidėjome prie vyriausiosios įgariotinės deklaracijos rengimo. Ir šiais metais pirmą kartą buvo suteikta galimybė prisidėti prie uh, Mm, tarptautinės humanitarinės teisės sekcijos ES e, žmogaus teisų veiklos plane. Taip pat prisėmė prie priemonių skatinti trečiasias e, šalis taikyti tarptautinės humanitarinės teisės priemonės. Ir iš vasario mėnesio diskusijų žino tiek išorės veiksmų taryba šiuo metu e, stengiasi, kad būtų ratifikuojami protokolai pirmas ir antras Ženevos konvencijos Mes stebime pažangą, kurią vykdo valstybės narės. ratifikuojant tarptautinės humanitarinės teisės priemonės ir tarptautinės konvencijas. Taip pat buvo surinktos diskusijos tarp manęs ir KOARM mm, pirmininko dėl ginklų eksporto, tiek kiek jie yra susiję tarptautinė humanitarinė teisė. Pejic, the senior legal advisor at the ICRC office in Geneva, spoke to us about. Ir Ženevoje taip pat mm, buvo kalbama apie Šveicarijos iniciatyvą šioje srityje. Mm, kalbant apie ginklų sritį. Trumpai apžvelgiau mūsų darbą. Dėkuoju už man skirtą laiką, o dabar suteiksiu žodį kolegijai. Okay. So, thank you uh, very much. And... Dėkoju. Buvo labai įdomu e, išgirsti, e, kokiuose srityse jūs dirbate ir kaip jūs bendradarbiaujate su kitomis institucijomis. Aišku, mums liko nedaug laiko, bet buvo iškelta daug svarbių klausimų. Mes turėtume pagalvoti, kaip mūsų darbas čia galėtų prisidėti prie jūsų darbo. Mes e, e, rengiame kasmet pranešimus dėl metinės žmogaus teisų ataskaitos ir galbūt čia reiktų daugiau sąveikos, daugiau bendrų veiksmų su jumis, kad geriau pasirenktume e, tam darbui. Taip pat mums kelia susidomėjimą daugumą jūsų paliestų temų. E, mes, pavyzdžiui, esame surengę bendras diskusijas su mūsų gynybos e, pakomitečiu, gynybos ir saugumo pakomitečiu ir mes e, tose diskusijose kalbėjome apie pagrindinius su žmogaus teisėmis su, su, susijusių įstatymų ir standartų bei brandolinio ginklo neplatinimo aspektus. Ir norėčiau galbūt, kad jūs pasakytumėte, kokie kokios galėtų būti jūsų rekomendacijos mūsų veiklai, nes mes matome, kad yra spragų mūsų veikloje. E, e, pavyzdžiui, dėl tų ginkluotų transporto priemonių ir tai nebūtinai atitinka tarptautinius žmogaus teisės įstatymus. Todėl būtų labai svarbu bendraujant su valstybėmis narėmis tą pabrėžti. Dabar kalbėsime apie tarptautinį baudžiamąjį teismą. Ne tik mūsų komitetas, bet ir visas Europos parlamentas labai remia tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą, mes turime atitinkamas priemonės, kurios gali padėti e, stiprinti paramą tarptautiniam baudžiamajam teismui. Mes, pavyzdžiui, pavyzdžiui, turime veiksmų planą, kaip gerinti situaciją e, teisingumo srityje, kalbant apie tarptautinį baudžiamąjį teismą. E, manau, nuo e, kad mes e, kad net ir mūsų Europos parlamento pirmininkas, su kuriuo mes šiandien po pietų kalbėsime, labai palaiko tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą. Todėl, ponė Britin, Odonogų būtų labai įdomu išgirsti e, iš jūsų, e, kaip jūs pristatote tarptautinio baudžiamojo teismo darbą. Ir norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs atvykote į mūsų posėdį ir esate pasirengusi page, pagerinti valstybių narių bendradarbiavimą su tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Jeigu uh, liks laiko, aš užduosiu klausimų jums po jūsų diskusijos. Um, again, uh, Madam Chair, thank you for this invitation um, and for the opportunity um, to exchange views with uh, your members. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mane ir leidžiate pasikeisti nuomonėmis su jumis Europos parlamento nariais. E, aš norėčiau kalbėti apie e, tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą ir man džiugu, kad EIVT atstovai taip pat dalyvauja šiame posėdėje. Kaužiur ICC buvo įsteigta 2008, 2000 metais kaip atskira Kožiur darbo grupė, kai pradėjo veikti tarptautinis baudžiamasis teismas. Europos Sąjungos valstybės narės nuolat palaikė tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą, nes valstybės narės buvo suinteresuotos, kad būtų nagrinėjamos tarptautinį atgarsį sulaukusios baudžiamosios bylos. Ir toks tarptautinis baudžiamasis teismas gali prisidėti prie e, tarptautinės teisės padėties gerinimo, kuomet kuomet e, nusikalteliai yra e, persekiojami, kai jiem taikomas baudžiamasis persekiojimas. Tikimės, kad ES ir toliau palaikys statutinį baudžiamą į teismą po jo statuto įsigaliojimo. Taip pat reikia nepamiršti, kad Kaužiūr ACC darbo grupė ir jos pirmininkas daug, glaudžiai bendradarbiauja su ES taryba. 2011 metais buvo priimtas tarybos sprendimas dėl tarptautinio baudžiamojo teismo ir 2011 metais taip pat buvo priimtas veiksmų planas, e, kuris buvo grindžiamas tuo e, tarybos sprendimu. E, Norėčiau pristatyti tą veiksmų planą, nes pagal jį atsiskleidžia ir Kožiūr ACC e, veikla. 2011 metų sprendimas ir veiksmų planas pabrėžia, kad ES palaiko tarptautinį baudžiamąjį teismą ir jo veiklą. Mes bandėme parengti universalų tarptautinio baudžiamojo teismo statutą ir siekti to teismo integralumo, vientisumo bei nepriklausomumo e, įvairiose e, teismo veiklos rytise. Taip pat mes bandėme e, paremti tarptautinį baudžiamąjį teismą. Sprendimo šeštajame straipsnėje yra kalbama apie tai, kad taryba ir, ir vyriausių įgaliotinė turėtų koordinuoti veiksmus. Aštuntame straipsnėje raginama, kad ES pasiektų nuoseklumo tarp visų taikomų priemonių įvairiose sritise, tiek vidaus, tiek užsienio politi politikoje, kad būtų e, baudžiami tarptautiniai e, nusikaltimais. E, veiksmų planas, kuris yra grindžiamas tarybos sprendimu, e, ragina atitinkamas ES institucijas siekti e, tarybos sprendimo įgyvendinimo. Ir Kaužiūr ICC dirba atitinkamai šią linkmę. EIVT taip pat dirba šioje srityje norėčiau trumpai pasakyti, kad pagal tą veiksmų planą yra e, nustatyti šeši skirsniai. Viename iš jų kalbama apie ES veiksmų koordinavimą, toliau kalbama apie specifinius veiksmus tarp e, tarybos ir valstybių narių. Ir e, mes tikimės, kad komisija ir toliau numatys finansavimą atitinkamoms programoms ES biudžete. E, taip pat reikia pabrėžti, kad yra atitinkamos nuostatos, pagal kur, kurias kožiūra ICC turėtų informuoti Europos parlamentą susijusi su savo, e, informuoti apie savo veiksmus. Taip pat e, valstybės narės turi teikti informaciją apie dvišalius ir daugiašalius susitikimus ir e, Kaužur ACC taip pat turėtų gauti informaciją iš Europos parlamento apie atitinkamą jo veiklą. Toliau ketvirtame skyriuje yra kalbama apie priemonės, kurios turėtų skatinti bendradarbiavimą su teismu. Penktame skirsnėje yra kalbama apie pildomumo principą. E, ir e, pagrindinis e, mūsų prioritetas yra kovoti su nebaudžiamumu ir stiprinti teisinės valstybės principą. Taip pat norėčiau panagrinėti kasdieninę Danska užraisys į veiklą. Pagal veiksmų planą mes sutinkame du kart per ketvirtį, taip pat yra rengiama metinė asamblėja. Kaužir ICC taip pat e, susitinka kas ketvirtį su atitinkamomis tarybom, tarybos geografinėmis darbo grupėmis ir derina su jomis atitinkamą ES politiką. Taip pat daug bendradarbiauja su pirmininkaujančia valstybe. Kaušur ACC e, sprendžia daug su tartutiniu baudžiamųjų teismų susijusių klausimų e, savo darbo tvarkėje mes. Taip pat e, didelį dėmesį skiriame pasikeitimų informaciją su valstybėmis narėmis ir valstybių narių veiksmams, taikant atitinkamus statuto pakeitimus. Taip pat E, mes imamės visų priemonių, kad būtų geriau įgyvendintas ES veiksmų planas. Taip pat bandome koordinuoti ES veiksmus, e, siekiame universalumo ir integralumo tartutinio baudžiamojo teismo statuto ir taip pat siekiame papildomumo principo geresnio įgyvendinimo. Kalbant apie ES veiksmų koordinavimą, Mes esame užmesgę ryšius su atitinkamais politikais, atitinkamais veikėjais. Per Airijos pirmininkavimą įvyko daug susitikimų su atitinkamomis darbo grupėmis ir e, Airijos e, kaip pirmininkaujančios valstybės atstovai lankėsi tartutinėme baudžiamajame teisme. Aš taip pat dalyvavau to vizito metu ir ponas Kingstonas taip pat buvo susitikęs e, su atitinkamais atstovais. Mes siekiame taip pat e, teismo statumo integralumo. Kalbant apie bendradarbiavimo skyrių, Kaužūrai Sisi e, su teismu diskutuoja visas e, teismui aktualias e, problemas, e, pavyzdžiui, e, dėl e, tarptautinio arešto orderio. Problema susijusia su tarptautinio arešto orderiu. E, Taip pat yra labai svarbu, kad e, e, Kožur ICC keistųsi informaciją su valstybėmis narėmis dėl e, savanoriško bendradarbiavimo, dėl, dėl savanoriškų dvišalių susitarimų, e, dėl e, teismų nuosprendžių. Taip pat mes siekiame papildomumo principo ir pagal jį mes suteikiame galimybę pasikeisti informaciją apie įvairias iniciatyvas. E, per šį metų ketvirtį komisija pabaigė e, savo darbą e, ties atitinkamų papildomumo e, veiksmų planu. Tai yra mūsų laukiamas dokumentas, nes tai bus atitinkamos veiksmų gairės valstybėms narėms ir padės geriau veikti teisminiai sistemai taip pat ir trečiosiose šalise. Ir padės kovoti su karo nusikaltimais ir su genocidu. Taip pat kiti klausimai, kuriuos mes e, nagrinėjame savo darbo grupėje, tai yra e, reakcija atitinkamas e, situacijas susikloščiusias valstybėse narėse. Mes esame sukūrę atitinkamą e, europinį tinklą kovai su genocidu ir karo nusikaltimais. Thus, during the Irish presidency, Taip pat reikia pabrėžti, kad e, kovo penktą dieną e, ICC šalių susitikime e, ponas Moho Šoho skatino bendradarbiavimą tarp darbo grupių. Birželio ketvirtą dieną Kožūra ICC posėdėje ponas Herman Van Heben kreipėsi į mūsų darbo grupę ir skatino e, pagerinti bendradarbiavimą aukų apsaugos srityje the number of ngos in the margins of each cosur icc meeting and this always provides a very welcome opportunity for. tai yra visuomet puikios progos e, pasidalinti nuomonėmis su civilin, pilietinės visuomenės atstovais ir aš e, naudodamasi proga norėčiau pasakyti kad būsiu tikrai laiminga jeigu suteik, pateiksite kokį nors klausimų ir aš e, e, manau kad e, kadangi mūsų institucijos dar vienas atstovas čia šiame postėje dalyvauja aš manau kad jisai taip pat bus laimingas galėdamas pasisakyti pirmininke ačiū buvo labai įdomu sužinoti, kaip jūs susiję ir e, su kuo konkrečiai bendradarbiaujate. E, ar yra narių, kurie norėtų pakalbėti? Nes Rimits. Ačiū, ponia pirmininkė. Is het uh, 100 jaar geleden dat. Uh... I'm sorry. Uh,